klausimų bus rytoj. Teskime sesijos darbą. Padarykime techninę petraukėlę, kaip ir yra įprasta. Witam pana komisarza. Sveikinu pana komisarą. Pasitikrinsiu, ar visi reikalingi žmonės jau yra salėje. Pranešėja. Kągi, manau, kad galime pradėti nagrinėti pranešimą dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką. Pakviesime komisijos atstovą vėliau pateikti pranešimą dėl šio teisės akto peržiūros. Suteikiu žodį pranešėjai poniai Sarbu. Dėkoju, pirmininkė gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pabrėžti, kad susitarimas, kurį pasiekėme su komisija ir taryba, yra tikrai sveikintinas. Pratėsime perinamai laikotarpį taikomą biocidiniams produktams iki 2014 metų. už tai balsavo ir aplinkosaugos komitetas. Norėčiau padėti visiems, padėkoti visiems parlamentarams, kurie prisidėjo prie šio proceso. Taip padėkoju ir kitų institucijų atstovams. Šis perinamasis laikotarpis yra reikalingas tam, kad mes užtikrintume teisę tai registruotų becitinių produktų naudojimą rinkoje, kad e, nereikėtų daugiau nei dešimt metų sistemiškai vertinti biocidinius produktus. Jeigu perimo laikotarpio nepratestume, tai produktai turėtų būti išimti iš priekybos. O dabar, pratesus laikotarpį, valstybės narės turės daugiau laiko, kad įvertintų šios produktus, kaip minėjau, tai galės padaryti iki 2014 metų, kada ir įsigalios biocidinių produktų teisės aktas. Savo pranešime Aš e, siūliau e, tolesnį pratesimą numatyti ne ilgesniam nei dviejų metų laikotarpį. Turiu meni pratesimą naudojant komitologijos procedūrą. Tokiu būdu numatome galutinį terminą ir pasieksim, kad tas procesas nebūtų be galo vilkinamas jeigu direktyva, sakykime, bus peržiūrima 2014 metais. Toliau kalbant apie apsaugą ir pasipelnimą kitų sąskaitą, kai įmonės pasinaudoja kitų įmonių, kitų šalių domenimis, e, norėdamos užregistruoti produktą kitose valstybėse. E, apsauga nuo to, domenų apsauga tokiu atveju yra reikalinga ir biocidinių produktų srityje. Manau, kad pakeitimai, kuriuos pasiūlė Envi, e, E, bus labai naudingi. Pamatysite juos ir galtinėme teksto variante, už kurį balsuosime rytoj. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti pirmojo svarstymo metu. Dėkoju komisijos vardu, komisaras, komisaro vardu, ponas Stavras Dimos. Dėkoju, ponas Pirmininkė, dėkoju poniai Šarbu už jos pastangas siekiant sutarimo po pirmo svarstymo, kad galėtume naujoje redakcijoje perteikti, pateikti direktyvą dėl biocidinių medžiagų pateikimo į rinką. Pasiekta gerų kompromisų, pasiūlyta, kad pereinamasis laikotarpis vietoj trijų būtų keturi metai, ir taip pat, kad du metus galima būtų numatyti galimybę dar pratesti šį laikotarpį. Pirmininkas, matau, kad diskusija vystosi greitai, noriu suteikti žodį ponui Klas. E, poniai Klas iš EPP ED frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dimas, mėlyje kolegos, mes galime didžiuotis tuo, kad ES užtikriname e, ir turime tokius aukštus e, standartus susijusius su sveikatos apsauga. Tačiau biocidai prie to neprisideda, kadangi. E, atsiprašau, jie prie to prisideda, kadangi jie padeda apsisaugoti nuo pavojingų bakterijų ir, ir e, padeda aplinką, žmogaus aplinką laikyti švarę. E, saugumo, e, saugumų užtikrinti reikia laiko ir tų medžiagų įvertinimas užtrunka ilgiau, negu galima būtų manyti. Ir e, nereikėtų leisti naudoti tas medžiagas, kurių e, rizika ar tam tikras poveikis nebuvo pakankamai tinkamai ir deramai įvertintas. Todėl labai sveikinu komisijos pasiūlymą ir pritarimą e, pereinamai laikotarpį pailginti iki 2014 metų. Mes matėme, e, kad diskusijos čia parlamente vyko labai, e, jaučiant labai didelį e, laiko spaudimą. Ir mes, ponia komisarė, labai ilgai laukėme komisijos pasiūlymo dėl direktyvos peržiūros, kadangi šią sritį būtina reglamentuoti. Pavyzdžiui, leidimo suteikimo kriterijai, taip pat duomenų apsaugos aspektas, kadangi vartotojams reikia aiškumo. Veikliųjų medžiagų įvertinimas kainuoja keletą tūkstančių eurų ir to, tas išlaidas galima e, refinansuoti ir pateikti atitinkamus rezultatus tik tai per tam tikrą laikotarpį mūsų aukštas hygienos lygis turėtų būti išlaikytas ir ateityje ir dėl to mums reikia nuolat prisitaikyti prie besikeičiančių e, sąlygų. Ir aš tikiuosi, kad, ponė komisijos nary, e, jūsų naujas e, ateityje pateikiami pasiūlymai atitiks visas šios, e, visos šios mūsų lūkesčius ir mūsų reikalavimus. Dėkoju. Dėkui. Dabar ALDE frakcijos vardu Vitorijo Prodi. Ačiū, ponas pirmininkė. Dėkoju Jums, ponas komisarė, kad atvykote pas mus šį vakarą ir kad esate pasirengęs e, diskutuoti dėl šio pranešimo. Kalbant apie direktyvas dėl biocidinių gaminių patekimo į rinką, parlamentas sutinka, kad reikia peržiūrėti pereinamąjį laikotarpį, kad galima būtų atidžiau išnagrinėti su tuo susijusius aspektus. Tačiau aišku, kad mes laukiame, kad ši biocidus reglamentuojanti direktyva bus esmingiau peržiūrėta, kad bus kalbama ne tik tai apie terminus, bet taip pat ir apie turinį. Taigi, būtų gerai, jeigu nuo direktyvos pereitume prie reglamento. Tai leistų šioms nuostatoms įsigalioti vienu metu visose valstybėse narėse ir tokiu būdu sažiningai ir vienodai reguliuotų rinką visur. Kalbant apie duomenų apsaugą, mes jau matėme REACH direktyvos atveju, mes turėtume vengti šių medžiagų bandymo stuburinių gyvūnų pagrindu. Todėl, jeigu šioje srityje būtų leista keistis informacija, tai leistų išvengti testavimo panaudojant e, gyvūnus, taip pat tai prisidėtų e, palengvinant gyvenimą mažoms vidutinėms įmonėms ir atitinkamos e, įstaigoms, institucijoms valstybėse narėse. Kalbant apie leidimų išdavimą valstybėse narėse, šį procesą taip pat reikia tobulinti. mes turėtume stengtis taip pat suvienodinti ir kainodarą įvairiose valstybėse narėse, E, užtikrindami, kad įvairiose valstybėse narėse pateikti prašymai būtų analizuojami tuo pat metu. Jeigu reikia papildomų bandymų, mes turime daryti viską, kad galima būtų išvengti bereikalingų bandymų valstybėse narėse. Komisija turėtų bandyti paieškoti sprendimo šioms problemams ir pateikti tuos pasiūlymus Europos parlamentui, kuris tada juos patvirtintų. Pone Krūpa dabar turi žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, šių e, teisės aktų dėl biocidinių produktų vienodinimas yra labai svarbus, kadangi iki šiol taikomos nuostatos valstybėse narėse yra labai nevienodos ir tai daro žalą ir mūsų vartotojams, ir apskritai vidaus rinkos funkcionavimui. Ta dešimties metų. E, tas dešimties metų laikotarpis mano nuomonė, yra tikrai tinkama priemonė siekiant užtikrinti pakankamą e, saugumą. Ir jeigu mes nepadarysime atitinkamo e, direktyvos pakeitimo, tuomet e, tas tam saugumui iškils grėsmė. Mums reikia užtikrinti, kad prieš išduodant uh, E, su e, biociniais produktais susijusius leidimus būtų tinkamai įvertinti tų e, produktų, įvertintas tų produktų poveikis. Ypač kalbant apie tam tikras cheminės medžiagas, kurios yra įvairios sudėties ir kurių poveikis nėra pakankamai aiškus vid, mažosios ir vidutinės įmonės, e, kurioms e, e, tokie tyrimai yra susiję su labai didelėmis finansinėmis sąnaudomis, ko gero būtų tiesiog nušluotos nuo rinkos ir čia egzistuotų tik tai stambiosios įmonės. Man atrodo, kad perinamai laikotarpį reikėtų netgi dar labiau pailginti, negu čia yra numatyta, kai pakalbame apie 2014 metus. Dėkoju. Dabar pereiname prie E, catch the Eye e, procedūros. Sutėtėme žodį Suzanai Roitovai, prašau. E, Dėkoju pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą komisarui, nes mano nuomonė kiek skiriasi nuo jų. Apgailestauju, kad komisija mano, jog nebus įmanoma užregistruoti tų maždaug 900 biocidinių produktų, dezinfekcijos produktuose, pesticiduose ir tam tikrose kitose medžiagose. Jis teig, jūs teigiate, kad negalėsime to padaryti iki 2010 metų, kad mums reikia dar trijų metų ir gal dar numatyti kitą laikotarpį. Tai reiškia, kad mes ketiname atidėti šių produktų prekybos taisyklių suderinimą. Ir žinoma, gali kilti tam tikrų problemų dėl importuojamų falsifikuotų produktų, galbūt tam tikri kiniški produktai turės būti e, išimti iš priekybos, bet e, tai nėra didelė problema. Galbūt komisija ne visiškai pasitikė valstybių narių laboratorijų galimybėmis, jų galima būti pasinaudoti jų paslaugomis ir tą terminą pasiekti greičiau. Ponas Kekerskis. Dėl... Ponas Sikirski dėl tos rizikos ir grėsmių, kurios kyla dėl blogo įstatymų interpretavimo, ši biocidų direktyva yra labai svarbi. Todėl, kalbant apie cheminės medžiagas, kurios yra veikliosios medžiagas biocidiniuose produktuose, iškyla būtinybė rinką reguliuoti. Nes 2010 e, metams atėjus gali atsitikti taip, kad kai kurios biocidinės medžiagos taps nebelegaliomis. O Kalbant apie biocidus, biocidinės medžiagas, mums būtina imtis tam tikrų prevencinių veiksmų, nes jų panaudojimas, jų poveikis gyviems organizmams gali būti nenuspėjimas ir kartais pražutingas. Dėkoju, o dabar komisijos narys Dimas apibendrins diskusiją. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kalbėjusiesiems už jų konstruktyvius pasisakymus. Taip pat norėčiau pažymėti, kad veikliųjų medžiagų įvertinimas iš tiesų reikalauja daugiau laiko, negu iki tol buvo nustatyta. 2000 metai, kai buvo priimtas šis teisės aktas, tais metais dar nebuvo pakankamai e, įmanoma deramai įvertinti tą laikotarpį, per kurį reikėtų e, atlikti tokį veikliųjų medžiagų įvertinimą. Ir e, dabar mes matome, jog pereinamąjį laikotarpį būtina pratesti kadangi vertinimo procedūros vis dar vyksta ir e, tas procedūras atlieka nacionalinės e, vairių valstybių narių institucijos. Buvo atliktas atitinkamas poveikio vertinimas e, vienos ar kitos veikliosios medžiagos atveju, tačiau nėra galimybių sėkmingai pabaigti tas procedūras iki 2010 metų. ir tie produktai, kuriuose yra e, veikliosios medžiagos e, e, iš vienas ir vienas A kategorijos turi būti persvarstyta Ir mes matėme, jog kai kurios veikliosios medžiagos vis dar nėra įvertintos, kadangi ta procedūra dar nebuvo užbaigta. Ir mes nežinome, kokią riziką ar kokį poveikį gali turėti viena ar kita veiklioji medžiaga e, naudojama e, biocidiniuose produktuose ES. Tai apie ką kalbėjo ponia e, Klas, į tai norėčiau taip sureaguoti yra pateikiami atitinkami dokumentai ir duomenys, kad e, būtų išduotas e, su vienu ar kitu produktu susijęs leidimas. Ir e, nekarta buvo nustatyta, kad e, kai kurios konkrečios įmonės nedalyvavo produkto gamybos procese ir pasibaigus pirmajam produkto įvertinimo laikotarpiui e, įmonė yra suteikiamas leidimas e, pateikti šį produktą į rinką. Esminis šios direktyvos pakeitimas e, yra mūsų prioritetas ir mes dedame visas pastangas, kad taip ir būtų padaryta. Komisija ir toliau stengsis e, peržiūrėti šią direktyvą taip, kad ji būtų iš esmės pakeista. Komisija dėkoja parlamentui už tai čia šiandieną vykstančias diskusijas. Parlamentas minėjo e, įvairius labai svarbius aspektus, pavyzdžiui, laikotarpio pratesimą arba produktų registravimo procedūras, e, duomenų e, apsaugos klausimas, e, taip pat keitimosi duomenimis aspektai, aspektai susiję ir su ryč sistemos taikymu bei kiti, kitų teisės aktų taikymu. Iš principo dėrybos vyko gana sėkmingai ir Europos komisija beveik be jokių išimčių galėtų pritarti visiems kompromisiniams pasiūlymams. Kas dėl duomenų apsaugos e, pakeitimai pateikti e, šiam, e, šiai sryčiai reglamentuoti mums taip pat yra visiškai priimtini ir mes jiems pritarėme. Dėkoju. Dvi minutės kalbės ponė Sarbų pranešėja. Mulțumesc, domnule komisar. Doresc să mulțumesc din nou colegilor. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiamas komisarė, leiskite dar kartą padėkoti visiems parlamentarams, kurie prisidėjo prie šio darbo. Kartu su šešėliniais pranešėjais sėkmingai bendradarbiavome ir pasiekėme geros pažangos. Iš tiesų, galbūt nepasiekėme visiško išsamaus išdėstymo nauja redakcija. Ir šių diskusijų kontekste suprantu, kad būtent įsamesnės peržiūros visi mes norėtume. O terminų pratesimas nuo 3 iki 4 metų bendraja prasme gal ir nėra pageidautinas, bet tiesiog norime užtikrinti, kad būtų tikrumas, kad tai, kas patenka į rinką, būtų patektų rinką teisėtai ir kad produktai būtų saugus. Dėkoju ir lauksime visiško biocidinių produktų peržiūrėjimo. Ačiū. Galime baigti bendrą diskusiją. Balsavimas dėl šio dokumento bus rytoj. Come on.